Thank you, colleagues. Um, Mr. Helmer, Mr. Helmer has a point of order. Ponas Helmer turi pranešimą dėl tvarkos. Pone pirmininkė, pirmas pasisakymas, bet kada pasakyta šiame parlamente išrinkto nario, buvo gerbiamojo daktaro Jano Peislio 79 metais, kuris pasakė, kad Britanijos vėliava buvo iškelta aukštinkojomis. Vėliau po 20 metų, 99 metais buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Britanijos vėliava ir vėl buvo iškelta aukštinkojomis. Šį rytą aš atvykau į parlamentą apie 7 ryto ir spėkite, kasgi įvyko. Ir vėl Britanijos vėliava buvo pakabinta aukštinkojomis noriu pažymėti, kad tai jau buvo atitaisyta, tačiau prašau, įtikinkite, įtikinkite mane, kad tai nebepasikartos dar kartą. Po 33 metų mes tikrai jau turėjome išmokti, kurią pusę kabinti Britanijos vėliavą. It's um, a failing on the part of the French, I'm afraid. Na, bijau, kad tai klaida iš Prancūzijos pusės. Ponas Trudoras prašo žodžio, prašau. Mr. Trudeau. Mr. Trudeau. Pone Trudor, praš, prašom. Pone pirmininkė, ar galiu kalbėti? Taip. Atsiliepiant į pono Helmuto pastebėjimą, Ponas Tudorfas, pirmiausia, prašom tylos. Pone pirmininkė, atsiprašau, aš jau noriu pasisakyti. Kaip žinote, dabar yra gili žiema. Daugelis žmonių miršta kiekvieną dieną. Mano šalyje iki šiol jau mirė 75 žmonės. Tai tikra tragedija. Maldauju Jūs, ponė pirmininkė, pasiūlykite paskelbti tylos minutę mūsų brolių ir seserų atminčiai pagerbti, kurie mirė Rumunijoje ir kitose Europos valstybėse. Labai ačiū. Just... Ačiū. Dar vienas pranešimas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik noriu papildyti tai, ką pasakė ponas Helmeris. Jis puikiai žino, kad ES vėliavos pakabinimas aukštinkojomis reiškia krizę. Man atrodo, mes šioje vietoje turėtume vėliavas kabinti tokiu būdu nuolat. Um, Ačiū. Dabar į pono Tudoro pastebėjimą atsiliepiant. Tai buvo pirmadienio darbo tvarkėje, mes į tai atsižvelgėme, tačiau ačiū vis tiek. Dabar pereiname prie balsavimų. deklaraciją, kurią pateikė, pateikė ponė Vikstrom, ponas Hazader ir kiti dėl Famagustos gyventojų. Jai buvo pritarta parlamento dauguma. Pone Hazada, vieną minutę.